kaip išvengti etinės diskriminacijos Europoje. Kol kas nebuvo sulaukta sėkmės sprendžiant Romus problemas Europoje. Tam yra daugelis priežasčių. Ši ES iniciatyva yra puiki, savalaikė. Pone Sinclair, prašau. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Thank you, Mr. President. Pone Sinclair, aš prieš bet kokios visuomenės grupės diskriminavimą, bet kokiu pagrindu. Taigi šiai rezoliucijai pritarti negaliu. Tačiau joje yra kalbama apie e, diskriminacijos įtraukimą į bendrijos politikas. Nors požiūriai valstybėse narėse į mažumas labai skiriasi, taigi manau, kad geriausia tai nagrinėti valstybių narių lygmenių. Mes kartais lygybės ir lygių teisų principus suprantame kaip savaime suprantamus, bet tam tikros frakcijos, pavyzdžiui, EFD nepritarė e, tokioms galimybėms ir mes kviestume tokio elgesio nesusijęti su europiniu lygmeniu ir užtikrinti visoms mažumos grupėms tokius pačius apsaugos lygmenius kaip ir pagrindinėms bendruomenėms. Ačiū. Ponas Van Heker. Dėkoju, pirmininkė. Yra žinoma, kad tie, kurie niekina tiesą, negalės rasti jokio klausimo sprendimo. Kai primame šią rezoliuciją dėl Romo Europoje, turime prisiminti, kad tai yra tas dokumentas, kuriame pilna politinių kvailyščių. Sprendimo nerasime dėl to, kad ignoruojama problemų realybė. Manau, kad yra daug Romų, kurie kūrėsi ne mūsų visuomenė jau jos užrybėje. Dažnai jos būna susijusios su nusikalstamumu, tos Romų grupės. Ir aš manau, kad e, tos taisyklės ir standartai, kurių jie laikosi, nėra mūsų praktikuojami standartai ir normos. Maničiau, kad šiuo atveju e, mes darome vienašališką žingsnį, o reikėtų vienašališko žingsnio galbūt ne iš mūsų, o iš jų pusės. Tad reikėtų e, detaliau pasiaiškinti, kaip šias problemas spręsti. Ačiū. Pone Zaborska. Pone Zaborska, žodis jums. Zaborska. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Dėl vystimosi kalbame, ar ne? Dėl to pranešimo. Aš turiu su pavardę sąraše dėl Romų. Ponas Klais. Dėkuoju, ponė pirmininkė. tai yra politiškai labai jau teisingas pranešimas, rezoliucija. Ir mes prie tokio darbus ir jau esame pripratę. Romų padėtis Europoje yra netolerancijos ir diskriminacijos pasiekmė. Jeigu mes numatome naujas kvotas, tai tik tiesiog atsuksime tą finansinį čiaupą. Ar galima tikėtis, kad viskas bus išspręsta? Nežinia. E, Niderlandų pavyzdys parodė, kad ir ką bedarytum, dauguma tos bendruomenės žmonių atsisako integruotis. Ta, e, to, tos visuomenės atstovų pavardės mirga nusikalstamumo suvestinėse. E, toje bendruomenėje egzistuojančios normos dėja labai skiriasi nuo mūsiškių. Ir šie klausimai yra nesprendžiami. Valstybės narės turėtų tuos klausimus pirmiausia spręsti Jos turėtų e, pirmiausia užkirsti kelią tų bendruomenės narių daromiams nusikaltimams. Dėkui. Dėkuoju. Toliau biudžeto prioritetai 2011 metams. Pone Verkulaitė. Markutė. Dėl prioritetų sudarant 2011 metų biudžetą, dėl daugelio priežasčių, tačiau labiausiai išskiriant dėmesį jaunimo nedarbo klausimui. Dabartinė ekonominė ir socialinė situacija daugelį ES šalių reikalauja ypatingo požiūrio į didėjantį jaunimo ir darbo rinkos atotrukį, nors ir pripažįstama, kad investicijos į jaunų žmonės švietimą yra investicija į ateitį patirtis rodo jog ekonomikos sulėtėjimo metu jaunimas mieliau lieka švietimo sistemo, sistemoje arba imasi studijuoti o ne ieško darbo. panašias tendencijas savo šalyse galime pastebėti ir dabar tad noriu pasakyti kad numatomos priemonės aktyvesnė darbo rinkos ir švietimo sistemos sąsaja yra labai svarbūs verslumo įgūdžių plėtra specialiosios programos yra labai reikalingos kalbant tiek apie erasmus pirmasis darbas tiek apie kitas priemones. tikiuosi ir labai linkiu kad europos sąjungai pakaktų politinės valios ne tik priimant labai svarbius dokumentus bet juos ir įgyvendinant. dėkui. Gracias, señora Morkunaitė. Tiene la palabra el señor Van Hecke. Ačiū toliau, ponas Van Hecke. Opnieuw dank u wel, eh, voorzitter. Ik heb tegen dit verslag. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš šį pranešimą. Pirmiausia, todėl, kad, es, kad visiškai negaliu pritarti numatytiems prioritetams. Ir komisijai yra patikėta harmonizuoti imigracijos politiką. Žinau, kokie ketinimai slypi už to, o būtent ketinama organizuoti E, imigracijos politiką Europos lygių, neatsižvelgianti valstybių interesus. Aš žinau, kad šis parlamentas nepritars atsisakymui tų nuostatų, kurios jau egzistuoja. E, nežinau, ar būtų teisinga atsisakyti tų institucijų, o reikėtų atsisakyti tų agentūrų, kurios tiesiog nieko nebeveikia ir nebėra niekam naudingos. Šis parlamentas pasisako priešingai už didesnį skaičių decentralizuotų agentūrų. Aš manau, kad jų tiesiog yra per daug, kai kurias jų reikia uždaryti, o ne šokti kurti naujas. Manau, kad regionų komitetas, e, pagrindinių teisių biuras, e, lygių galimybių institutas, visa tai e, yra tos institucijos, kurios pernelik brangiai kainuoja mokesčių mokėtojams. Ir galime kelti klausimą, kam tų institucijų reikia, jos niekam nenaudingos. Ačiū ponu Venhek. Ponius Triupel dabar pranešimas ir balsavimo aiškinimas dėl jo. Grazie. Ponas Bonsignorė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Per šį balsavimą mes įgavome priemonę e, pakoreguoti vartotojų galimybės ir deramai įvertinti kitus metus. Čia kalbam apie ponios Triupel pranešimą 211 metams, apie trečiąjį skyrių. Ar jūs apie tai kalbate? Atsiprašau, ne trečiąjį, o kitus skyrius. My, my for... Aš užsirašiau savo pavardę, kad paaiškinčiau balsavimą dėl eurozonos biudžeto. Eurozonos klausimai. Gerai, sako pirmininkas, pakviesiu jūs, kai reikės. Senjor. Dar kartą žodis ponui Bonsignorė. Išskirtiniais sudėtingais laikais, kaip šiandien, reikia imtis neįlinių priemonių. Kitų metų biudžeto negalime sudaryti taip, tarsi mes gyventume įprastų metų. Ekonomikos krizė dėja dar nesibaigė ir turime į tai atsižvelgti. Mano frakcija ir aš pats balsavau už šiandienos biudžeto gairės. Tačiau labai greitai turėsime apsimti politinę atsakomybę ir priimti svarbesnius sprendimus. Reformuodami ES biudžetą, pavyzdžiui, tą galėtume padaryti. Taip mes galėtume įprastomis sąlygomis pakeisti biudžetą ir vidaus rinka bendrai taptų atsparesnė infliacijai, galėtume geriau apsaugoti šeimas. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas Kitaip iškyla pavojus, kad valstybės narės elgsis vis konservatyviau. Reikia būti labiau europietiškais ir mažiau nacionalistais. Mums reikia tikros europietiškos politikos. Ponas Hanen. Labai ačiū, ponė Vidal Kvadras. Dar kartą noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi kalbėdamas pirmininkaujant jums. Markas Tvenas pastebėjo, kad kai, vis, kai jūs turite tik uh, e, žiūrkieną, viskas pradeda, atsiprašau, jeigu jūs turite tik plaktuką, viskas pradeda atrodyti kaip vinis. ES turi skirtingų pinigų. ES pinigus ir savo pinigus turi. Taip bent jau žmonės supranta. Ir mes su savais pinigais elgiamės kur kas arčiau negu su Europos pinigais. Ir aš paaiškinsiu viską, kas vyksta šiandien. Visos valstybės narės vertina biudžeto ga galimybės. Graikijoje valstybės sektorius sumažintas maždaug 10 procentų, Airijoje 7 procentais, Vokietija galvoja apie pensinio amžiaus padidinimą, Ispanija ieško, kaip sutaupyti 7 procentus BVP, o mūsų biudžetas ES nepažabotai didėja. Kodėl? Todėl, kad ES nėra ryšio tarp mokesčių, atstovavimo ir išlaidų. Nėra išorinių apribojimų iš mokesčių mokėtojų. Pone pirmininkė, būtent per didelis išlaidavimas pasaulyje tokią betvarkę sukūrė, dėl to, kad žmonės per daug leido įmonės ir vyriausybės. Vietoj to, kad būtų išleisti tie trilijonai, uh, mes e, e, turėtume nebedidinti savo skolų ir reikia galvoti, kaip žmonių mokesčius geriau išnaudoti. Pagalvokim, kaip rasti gerų ekonomikos skatinimo stimulų. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį dėl kokybės politikos e, žemės ūkio produktams. Ponui Kainovski žodis. Ponas Kalinovskis. Jo nėra? Ponui Mikrosi žodis. Mikolašik. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Europos žemės ūkio produktai yra aukščiausios kokybės. Vadinasi, jie labiau negu kitų valstybių prekės pasaulio rinkoje yra konkurencingi. Europos piliečiai ir nerimaujantis vartotojai turėtų suvokti, kad mūsų prekes yra kokybiškos. Jos tenkina ne tik aukščiausius kokybės ir veterinarijos reikalavimus, bet ir e, laikosi biologinės įvairovės ir gyvūnų gerovės e, siekių. Todėl mes pasisakome už europietišką šūkį palankų ES produktams. Toks šūkis E, pripažintų Europos ūkininkų darbą ir apsaugotų jų intelektinę nusavybę pasaulinėse rinkose. Neretai žemės ūkis yra vienintelis raidos šaltinis kaimo teritorijose. Tam, kad ES galėtų užtikrinti reikiamą kokybę, ji turi suteikti e, galimybių finansuoti e, ūkius, ypač mažesniuosius. Ačiū. Pone Morkūnaitė. Šį dokumentą, kadangi manau, jog ekologinis ir švarus ūkininkavimas yra mūsų ateities, ateitis ir turime skatinti jį. Taip pat skatinti turime žmonių domėjimas ekologiniais ūkiais, ekologiškais produktais tiek Europos e, Sąjungos, tiek valstybių narių mastu. Antra vertus, norėdami užtikrinti ir skatinti ekologinį ūkininkavimą, turime neskubėti įteisinti genetiškai modifikuotų organizmų. E, kai kurių valstybių e, pavyzdys labai geras - griežtai apriboti genetiškai modifikuotų organizmų auginimą aplink ekologinius ūkius. Turėtų būti aiški takoskira. Taip pat e, vartotojams privalo būti teikiama visa informacija ir mokslinių tyrimų rezultatai susijusi su genetiškai modifikuotais organizmais ir genetiškai modifikuotų pašarų poveikiu aplinkai ir žmonių sveikatai, nieko nuo jų neslepiant. Tik tokiu būdu sukursime tikrą bendrą ekologiškųjų produktų rinką, kas yra labai svarbu kiekvieno iš mūsų gyvenime. Ačiū poniai Morkūnaitį, ponas Antonioci. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą. E, manau, kad žalioji politika yra žemės ūkio politikos ateitis ir ES prioritetas yra e, kalbama čia daug apie kitus e, tikslus bendrijos lygmenių, pavyzdžiui, vartotojų apsauga, e, parama vidutinėms ir mažoms įmonėms, tradicijų Europos regionuose išsaugojimas bei konkurencijos plėtimas. Už, dėl to ir balsavau teigiamai už šį pranešimą. Ačiū. Ačiū, ponė Razina. Ačiū, pirmininkė. Esu dėkingas už tai, kad pranešimas skirtas žemės ūkio produktų kokybei yra grindžiamas dabartinė kokybės užtikrinimo politika. Aš manau, kad gerai toliau plėtoti geografinių nuorodų ir kilmės ženklinimo sistemas bei prekinio ženklo idėja. Aš manau, kad tradiciniai specifiniai maisto produktai turėtų būti gerbiami, o jų registracija palengvinta. nesuprantu, kodėl tradicinių produktų prekių ženklai teisinami per ilgesnį laiką nei geografinės nuorodos komisijos sprendimų prieimimo procesas dažnai grindžiamas subjektyviais sprendimais, neatsižvelgiant į produktų charakteristikas ir e, atitinkamų geografinių regionų specifiką. Čia reikia numatyti tam tikrus saugiklius, kad komisija pareiškėjų neužverstų papildomais biurokratiniais reikalavimais. Dėkoju, ponė Dots. Gerbiamas pirmininkė, Norėčiau taip pat padėkoti ponui Skota už darbą rengiant šį svarbų pranešimą. Aš norėčiau konkrečiai pakalbėti apie ketvirtą pakeitimą, kuriame prašoma suteikti maksimalę informaciją vartotojui, taip pat juo remiamas papildomų teisės aktų dėl žemės ūkio ženklinimo įgyvendinimas. Aš manau, kad šis pakeitimas yra per daug ribojantis ir galbūt būtų geriau numatyti savanorišką informacijos pateikimą. Šiaurės Airijoje e, mes daug pro, e, eksportuojame į Junktinę karalystę, kitas valstybės ir mes manome, kad tokie pribojimai ribotų mūsų galimybės realizuoti savo produkciją naujose rinkose. Nemanytume, kad naujas ženklinimas turėtų sukurti papildomas kliūtis tokiai priekybai. O ketvirtas pakeitimas e, tokių kliūčių atrodo įveda. Bet šiaip jau pranešimą sveikinu, kadangi jis užtikrina saugių ir atsakamų produktų pateikimą rinkai. Ačiū. Presidente, con questo voto ci siamo dati uno studio. Ponas Bonsignori. Ačiū, ponė pirmininkė. Vartotojų apsauga yra labai svarbus dalykas. Tai yra tas tikslas, kurį mes jau kurį laiką stengiamės pasiekti. E, produktų kilmė turi būti nurodyta labai aiškiai etiketėse, tiek dėl vaisių ir daržovių, tiek pieno produktams, tiek mėsai. E, gyvūnų kilmės vieta taip pat turi būti nurodyta kaip vienintelė vieta, jeigu e, gyvūnai e, gimė ir buvo užauginti ir paskersi tam pačiam regione. Svarbu, kad būtų galima tinkamai pripažinti e, žemės ūkio gamintojų atliekamą darbą. Tuo būdu mes parodome, tuo prašinešimu parodome, kad Europos parlamentui rūpi maisto produktų sektorius, kad mes tengiamės tenkti vartotojams informaciją ir dėkoju pranešėjui dirbusiems šio klausimu. Ačiū. Ponas Kamal, prašom. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš principo, man e, kokybės ženklinimas nekelia jokių problemų. Juos matome, tai matome daugelie mūsų gyvenimo sričių. Tačiau toksai logo negali būti naudojamas kaip e, nulemantis vartotojo pasirinkimą faktorius. Vais, maisto jeigu jis netenkina vieno ar kito pribojimo reikalavimo, net gali būti išmestas. Jau ir tai 50 procentų Europos žemės ūkio prekių yra išmetama, nes jos netenkina kokybės standartų. Kokybės standartai negali būti naudojami kaip e, pasiteisimas importui iš neturtingų besivystančių šalių. Tokiu būdu ūkininkai dar labiau skursta, o mūsų mokesčių mokėtojų e, pinigai korumpuotoms vyriausybėms atitinka, tuo tarpu, kai ūkininkai skursta. Be abejonės kokybės ženklinimas yra svarbus, bet mes turim pasitikėti rinką, turim pasitikėti vartotojais, žmonėmis. Ačiū. Ačiū kolegai Kamal. Ir pereiname prie kito pranešimo. Ekonominės krizės poveikis beseisančioms valstybėms. Ponas Mikolašė, prašau. Gracias, senor prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš šį pranešimą, kadangi, kaip ir daugeliu kitų atvejų, šis savo iniciatyva parengtas pranešimas yra dar vienas pavyzdys, kad Europa verčia e, besivystančių šalių žmonės priimti e, e, socialinės ir reprodukcinės taisyklės, kurios yra taikomas Europos Sąjungoje. Tai apima be kita ko ir abortus, ir šeimos planavimo metodus, kaip numatyta Pasaulio sveikatos organizacijos. Aš negaliu paremti tokio pranešimo. Kita vertus. Yra gerų minčių, kurios, kurių dėka galima būtų padėti besivystančioms valstybėms. Šimtai milijonų žmonių tose šalyse mato, kaip auga maisto produktų kainos, e, kad plinta lygos ir sunku žmonėms tiesiog yra išgyventi. Nuo 30 iki 50 tūkstančių žmonių e, miršta e, į pietus nuo Saharos valstybėse. Higgins, ačiū ponė pirmininkė. Aš balsavau už pranešimą dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio besvystančiam šalims, skurdžiausiams pasaulio šalims, nors šiame pranešime ir nėra pakankamai radikalaus sprendimo šioms problemams. Aš galiu sutikti su didelė dalimi to, kas parašyta šiame pranešinė. Juk būtent skurdžiausios pasaulio šalys ir žmonės kenčia labiausiai, ypač šios ekonominės krizės metu. Mes turime suteikti visą įmanomą pagalbą jiems E, valstybės investicijas ir panašiai turim skatinti, tačiau priekybos ir uh, komerciniai susitarimai tarp ES ir neturtingų šalių nėra pakankamai palankus toms šalims. Didžiosios Europos įmonės gauna daugiausia naudos iš tokių susitarimų, o maži ūkininkai, smulkus gamintojai uh, nukenčia labiausiai Taigi padaryti dar reikia labai daug su tomis šalimis. Ačiū. Toliau. Pone Dots. Um, uh, against... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš septintą šio pranešimo pastraipą. Man buvo neramu matyti, kad dar kartą parlamentas tokio pobūdžio pranešimu pasinaudoja tam, kad pasislėpdamas įvestų teisę į abortą susėdamas e, seksualinę ir reprodukcinę sveikatą su e, visuomeninė sveikata besivystančiose šalise bendrai. Ne čia reikėtų nustatyti, ar teisė į abortą yra teisė ar ne. Nacionaliniai parlamentai ir vyriausybės dėl to turi nuspręsti. Aš ir didžioji dalis mano rinkėjų Šiaurės Airijoje esame tvirtai įsitikinę teisę į gyvybę negyvusių vaikų. Ačiū, ponė Dots opnieuw zeer hartelijk dank, voorzitter. Nu, we zouden toch een keer goed moeten... Van Hekken. Ponas Van Hekken. Europos parlamente, kai teikiame siūlymus, reikia pagalvoti apie tai, kaip problemas spręsti, o ne kaip jas dar labiau pagilintai siūlymais. Kalbant apie besivystančias šalis, galime pasakyti, kad daug rimtų studijų buvo parengta ir tos studijos rodo, kad pagalba, kuri teikiama pernelyg automatiškai, paskatina ekonomikos reformų vėlavimą. Vėluoja ekonomikos reformos, vėluoja tų šalių atsigavimas. E, mes Europos parlamente remiamės tokiu kredu, kad reikia skirti, skirti vis daugiau pagalbos vystimuisi ir kad ta pagalba būtinai turi padėti Afrikos valstybėms išeiti iš krizės. Metų metus buvo teikiama masinė pagalba, tačiau nėra jokių įrodymų, kad ta pagalba kažkam pasitarnavo. Afrikos valstybės yra daug labiau atsilikusios, negu mes manome. Pranešime yra kalbama apie protų nutekėjimą. Taip, ta problema egzistuoja Afrikos valstybėse, bet galbūt reikėtų pagalvoti e, ir apie tą naują mėlynos kortos siūlymą, kuri dar labiau su, su, suprastins situaciją. Pone Zaborska. Ačiū, pone pirmininkė. sunku, sunku suprasti, kodėl reprodukcinė sveikata vėl buvo įtraukta į pranešimą dėl bendros krizės pasiekmių besivystančioms valstybėms. Organizacijos, kurios remia abortus, kalba apie šeimos planavimą. Europoje mokesčių mokėtojų pinigai E, yra naudojami tai praktikai finansuoti, nors dažnas mokesčių mokėtojas nepritarė abortui. Besivystančios šalis gyvena skurdžiai, nepaisant to, kad nepavyko ta ES propaguojama šeimos planavimo politika ir abortų skatinimas. Maničiau, kad subsidiarumo principas taip pat turi būti taikomas ir santykiuose su, mūsų santykiuose su besivystančiomis valstybėmis. Tiek galėčiau pasakyti ačiū. Pone Hanen, dėkoju pirmininkė. Galėjome prognozuoti, kad ES pasinaudos finansinė krize tam, kad įgyvendintų savo planus dėl fiskalinės politikos suderinimo. Buvo nekarta kviečiama sukurti Europos įsiskolinimo agentūrą ir kitokias institucijas, kurios užsijimtų nacionalinio lygio, tai yra bendrijos lygio priemonėmis. Prezidentas Van Rompuy ir kiti pritarė tam, ką sako Junknės karalystės euroskeptikai, kurie sako, kad pinigų sąjunga neįmanoma be finansinės sąjungos. Ir aš galiu pasakyti, kad netgi griežčiau galiu pasakyti nei Keynesas. Vienas mūsų lordas klausia, ar ar mokesčiai yra pagristi. Džonas Majoras yra kvestionavęs tam tikrus mokesčius. Čia galiu prisiminti romėnų teisę, dažnai e, esame pasakymo, e, kas yra Dievo Dievui, kas yra žmonių žmonėms. Taigi mes kartais ieškome kažkokio simbolio, kažkokio įrodymo, kas yra ta sąjunga, mes ieškome suverenumo ir tai yra mūsų valiuta, euras ir mes turime jos laikytis. Dėkoju. Ačiū, ponė Hananai. Ačiū, kad praskaidrinot rytą. Ponas Kamal dabar. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu pažvelgtume į šį pranešimą, pamatytume labai daug nuvalkiotų frazių apie tai, kaip besivystantis pasaulis kenčia dėl ekonominės krizės. Ir be bejonės yra žmonių, kurie kenčia dėl ekonominės krizės tose šalise. Tačiau dažnai tai ne tie žmonės, kuriems mes padedame. Dažniausiai uh, E, galvojame apie jų vyriausybės, kurios e, nervinasi, kad e, humanitarnės pagalbos biudžetas bus sumažinamas ir kai bus mažiau pinigų, nebebus galima išlaikyti korumpuotos vyriausybės. Kai praėjusiais metais lankiausi Afrikoje ir kalbėjausi su centro dešiniosios politikais, jie sakė, kad pagalbos biudžetas korumpuoja vyriausybės, leidžia joms išlikti valdžioje ir nepadeda nei kiek ekonomikos valdymui tose šalise. Pažvelkime, į ką mes siūlome. Kalbame apie daugiau investicijų besivysančias šalis ir visi sutiktų su tuo tuo. Tačiau mes turime pasiūlymą šiame parlamente, kuriame yra sakoma, kad alternatyvių investicijų fondo valdymo direktyva leistų e, padėti besivystančiam šalims. Kalbame apie pagalbą besivystančių šalių ūkininkams. Tačiau šiandien kalbame apie, tai, kad reikia daugiau lėšų skirti BŽUP, kurios kenčia e, kurios, kuri daro labai didelę žalą besivystančių šalių ūkininkams. Mes turime rimtų problemų tose šalise - brogas valdymas ir ES protekcionizmas. Ačiū, ponė Kamal. Ponas Kastla. Pirmininkė kolegos, aš balsavau prieš šį pranešimą dėl dviejų priežasčių. Man nepatinka idėja, jog Europa vis labiau ir labiau pasinaudoja prievartą vystamojo politikoje. O komisija tai daro per rezoliucijų ir įvairių pareiškimų teikimą. Manau, kad vykdome kultūrinį imperializmą. Antrojo ir trečiojo pasaulio valstybėms primetame būdus, kaip jie turėtų vykdyti savo politiką. Abortas neturėtų būti tokia priemonė. Ir liūdna, kad Europos parlamentas balsavo už abortus, pakeisdamas tai žodžiu reprodukcinė sveikata. Tačiau vis dėlto kalbame apie gyvybių žudimą. Taigi, aš nenorėčiau, kad ateityje rezoliucijose ir pranešimuose būtų vartojami tokie eufemistiniai žodžiai tikriesiam žodžiams paslėpti. Ačiū. Ačiū, ponė Dyva. Aš balsavau prieš šį pranešimą, nes tai kvailas pranešimas, niekam nereikalingas pranešimas. Jeigu sakytume, kad visas turtas e, biržose Londone, Tokijoje, Frankfurte e, gal, turi būti paverstas pinigais, tai surinktume maždaug 6 trilijonus kapitalo. Matome, kad labai daug pinigų besivystančiose šalise patenka į nelegalias sistemas. Jeigu supridėtume tuos pinigus, tai pamatytume, kad kapitalas siekia 7 trilijonus. Besivystančiose šalise yra daugybė kapitalo, kuris yra nelegaliuose struktūrose, lušnynuose. Milijonai e, verslininkų dirba pakelėse. Ne, Įskai, ne, ir jie nėra įskaičiuojami į realią ekonomiką. Jeigu pamatytume, kiek pinigų iš besivystančių šalių išplaukia iš E, besivystančių šalių, tai pamatytume, kad ta suma siekia 800 milijardų dolerių. Kodėlgi to kapitalo nepalikus tose šalise ir leisti tom šalims pačioms praturtėti? Ne, dabar mes balsavome už Tobino mokestį, kad e, jau ir taip e, nestiprios finansų institucijos dar nusilptų ir grupė žmonių galėtų pavokti dalį pinigų. Mr. Kelly? Pone Keli, prašom. Ačiū pirmininkė. Kaip ir anksčiau kalbėjusieji, aš taip pat prieš esu prieš septintosios dalies įtraukimą. Mūsų frakcija balsavo savo nuožiūrą, bet delegacija nusprendė balsuoti prieš, nes, kaip sakė anksčiau kalbėjusieji, kalbėjimas apie reprodukcinę sveikatą ir teisės iš tikrųjų yra kalbėjimas apie abortus ir tai e, negalima paslėpti po ekonominės krizės priedanga. Mes esame prieš ir balsavome prieš atitinkamą skyrių. Dėkoju. Ačiū, ponė Keli. Toliau, um, ponė Mestersmith, dėl pono Secular pranešimo. Dėkui, pirmininkė, mes balsavome prieš šį pranešimą. Norėčiau vis tik padėkoti už tas pastabas, kurios e, yra atspindėtos tame pranešime. 27 punkte be kita kūra sakoma, kad euras turi padėti užmėgsti glaudesnį bendradarbiavimą ekonominės politikos rytyje. Aš prieštarauju tokiai formuluoti. Dėkoju už tą aiškumą, kurį pademonstravo pranešėjas sudary, sudarydamas savo pranešimą. Euro, euras yra tas instrumentas, kuris sukūrė tokią vienpusę situaciją. Buvo numatyta ekonominė ir struktūrinė politika visai lės tričių susijusius dalykų susijusių su ekonomika, kuriuos raginama uh, suvienodinti. Graikai šiandien mato, kokią politiką turi vykdyti. Uh, bandoma yra tam tikroje priežiūroje laikyti visą eilę narių. Mes Danijoje būtent dėl to ir norime likti ne eurozonoje. O manyčiau, jeigu e, prireiks, apie tai turi spręsti rinkėjai, kokios ekonominės politikos jie nori, o ne Europos Sąjunga. Ačiū. Kita sesija vyks balandžio 7 dieną, ji prasidės 14.30, tai bus speciali sesija, kur bus analizuojama.